santykius ir darbo santykius paversti demokratiniais. Todėl aš norėčiau, kad šis parlamentas e, duotų paramos signalą šiems darbuotojams, kurie kovoja su neteisingumu. Mit. Nagi, ponai ir ponios, tuo ir baigiame vienos minutės pasisakymus. Tikiuosi, kad visi, kas norėjo pasisakyti, galėjo tą padaryti dalyvavo per šią posėdžio dalį ir komisijos narys Barni. Mes e, norime nu, palinkėti jam ir visiems kitiems gero kelio namo, o rytoj posėdį pradėsime 8 val. 30. Ačiū už jūsų dalyvavimą.